tai yra pono Gžybo pranešimas, tam tikrų teršalų išmetamų į orą kiekio apribojimas. Ir pirmasis pasisakantis yra ponas pranešėjas. Keturios minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Direktyva, dėl kurios balsuosime rytoj, numato e, sieros dioksido, azoto oksidų, E, taip pat e, anglės dvideginio ribas, vidutinio dydžio kūrą deginančiose įrenginiuose, kurių vardinė šiluminė galia yra nuo 1 iki 50 MW. Tokiu būdu yra užlopama teisinė spraga atsiradusi tarp direktyvos dėl ekologinio projektavimo, e, kurios taikymos rytis yra deginimo įrenginiai, kurių vardinė šiluminė galia yra mažesnė nei vienas megavatas, taip pat kitos direktyvos e, pramoniniams išmetamiesiams teršalams. E, tai yra direktyva, e, kuri reglamentuoja didelius deginančius įrenginius. Ši direktyva lems, kad oras taps švaresnis. Tiesa, Direktyvos taikymos rytis yra visų pirma MVI įvairūs susivienijimai, kurie tiekia kartais šildymą ar vėsinimą universitetams, mokykloms ir taip toliau. Naujai pastatyti pastatai jau statome atsižvelgiant į naujus standartus, atitinkant normas. Dažniausiai tokių statinių yra Skandinavijoje, kur deginama oro, e, atsiprašau, biomasė. Šių deg, e, vidutinio dydžio kūro deginančių įrenginių yra ir kitose šalyse, tai įrenginiai, kurie užtikrina gyvenamųjų pastatų šildymą. Ir todėl e, šios direktyvos reikšmė yra labai plati. Direktyva skatina ieškoti šilumos gavimo įvairinimo šaltinių namų ūkiuose. Manau, kad ši direktyva iš esmės prisidės prie oro kokybės gerinimo, užtikrins aplinkos apsaugą, taip pat duos ir ekonominės naudos. Tokiu, tuo pačiu nebus sukurta papildoma finansinė našta nei naudotojams, vartotojams, nei operatoriams. Trišalėse dėrybose buvo pasiektas susitarimas, o birželio 30 korepere tik viena valstybė narė balsavo prieš. Liepos 15 dieną e, aplinkos apsaugos komitete didžiaja balsų dauguma buvo pritarta šiai iniciatyvai. Pačios darybos vyko labai sudėtingai. Mes e, peržvelgėme visas direktyvos nuostatas, reikėtų direktyvą vertinti kaip naują požiūrį. Noriu padėkoti visiems už paramą. Visų pirma, noriu padėkoti parlamento darybiniai komandai, visiems bendra pranešėjams. Taip pat labai nuoširdžiai noriu padėkoti ir pirmininkavusiai Latvijai bei Europos komisijos atstovams. Jiems padedant pavyko rasti daug visus tenkinančių sprendimų. Dėkoju. Labai ačiū, ponia pranešėjų. Dabar komisijai. Žodis ponui Hoganui, prašau. Uh, Pone pirmininkė, garbus parlamento nariai, Džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiuose diskusijose kolegos e, komisaro Vėlės vardu, kuris dėja negalėjo atvykti šį vakarą. Direktyva, kuria siekiama tam tikrą šalų išmestamų į oro kiekį apriboti, yra e, dalis e, paketo pri, dėl e, švaraus oro, kuris buvo pristatytas 2013 gruodį ir jisai skirtas sumažinti žmogaus veikatai keilančius pavojus. E, 2013 per Airijos e, pirmininkavimą buvo patvirtinta ši programa. Oro tarša išlieka viena svarbiausių e, mirčių priežasčių Europos Sąjungoje. Vidutinio dydžio e, kūro deginančių įrenginių iš metalo pribojimas smarkiai prisidės siekiant mūsų ateities tikslų. Kolegos komisaro Velis vardu norėčiau padėkoti ir pasiveikinti poną Gžybę pranešė ir jo kolegas iš aplinkos komiteto už sunkų darbą atliktą rengiant šį pasiūlymą. Parlamento dėrybų komanda sunkiai dirbo ir todėl pavyko išlaikyti siūlomos direktyvos aplinkos vienti, nuostatų vientisumą ir taip pat įvesti tam tikrą lankstumą reglamentuojant e, centrinio šildymo e, veiklą. Parlamentas taip pat aiškiai pasakė, kad svarbus ir kiti klausimai, pavyzdžiui, energijos veiksmingumas, taip pat anglės monoksido išmetalai. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad ši direktyva yra labai puikus pavyzdys, kaip galima vykdyti geresnį reglamentavimą. Jie yra palanki MVI ir taip pat užtikrina ilgalaikį tikrumą visiems susijusiems ekonominiams operatoriams. Galiausiai norėčiau pabrėžti, kad be to, kad ši direktyva, be to, kad yra aplinkosaugos prasme veiksminga, ji skatins tolesnės inovacijas energetikos srityje. Ir ateityje manau, kad globalioje rinkoje taršos kontroliavimo įrenginiai ir technologija taps vis svarbesni. Dėkuoju. Dėkuoju, komisarė. Dabar ponas Federly turėjo pasisakyti į komiteto vardu, bet jo nėra. Todėl kitas kalbėtojas EPP vardu yra ponas Giovanni Lavėja. Dėkoju, pirmininkė. Komisarė Hoganai. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui ir visiems kolegoms, kurie sunkiai dirbo, kad būtų pasiektas šitas susitarimas, kuris leis mums e, užtikrinti, kad e, anksčiau nereglamentuotas sektorius taip pat privalės laikytis tam tikrų ribų. Dėkoju komisijai ir pirmininkančiai šaliai už labai konstruktyvų darbą visos procedūros metu. Šis pasiūlymas yra su vidutinio dydžio kūro deginančiais įrenginiais nuo 100 iki 150 MW galios ir jie labai prisidės, šios ribinės vertės labai prisidės prie taršos kontroliavimo. Šios procedūros tikslas yra išsaugoti oro kokybę ir apsaugoti piliečių sveikatą, užkirtant kelią taršos didėjimui. Šis tikslas yra kompromisinis. Susitarimas šiek tiek pakeitė komisijos pradinį pasiūlymą ir dar padidino tikimybę, kad direktyva bus veiksmingai įgyvendinta ir prisidės prie mm, oro kokybės gerinimo, tuo pat ne, ne per daug apkraudama įmonės. Dabar valstybės narės turės panagrinėti, kaip gali įvesti dar griežtesnės mm, vertės Taip pat yra numatytas peržiūros straipsnis, numatantis, kad 2020-aisiais galima būtų peržiūrėti padarytą pažangą ir atlikti galimas korekcijas. Taip pat šis dokumentas labai svarbus rengiantis COP20 vienu konferencijai Paryžiuje ir taip pat prisideda prie kovos su klimato kaita. Dėkoju. Dėkoju. Masimo Pauluči, socialistų frakcijos vardu. Dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Galiausiai po tiekos daug žodžių ir pasisakymų mes turime faktus. Daugiau negu 142 tūkstančių e, kūro deginimo įrenginių veikia anksčiau visiškai nereglamentuotai. Mes juk kalbame e, apie įrenginius, kurie gamina energiją šildymui, šaldymui ir taip toliau, pramoniniams procesams. Jie išmeta įvairiausius e, azoto oksidus, e, CO2 ir taip toliau. Ir šis dokumentas prisidės prie kovos su aplinkos tarša. Mes jau nebeprisimename pagrindinės mirčių priežasties Europoje. Viena iš pagrindinių priežasčių uh, yra būtent oro tarša. MVI galbūt ir nelabai džiaugiasi šiuo dokumentu, bet tai yra protingas susitarimas, kuris apsaugo mūsų orą, mūsų sveikatą ir mūsų planetą, nedarydamas žalos įmonėms. Taip pat pasirink, nuspręsta buvo įtraukti ir anglės monoksidą. Taip pat numatytas reikalavimas valstybėms narėms įvertinti poreikį imtis griežtesnių priemonių kontroliuojant tas rytis, kur viršijamos e, e, ribinės vertės oro taršos. Taip pat numatytos tam tikros leidžiančios nukrypti nuostatos ir ilgesnis pereinamasis laikotarpis tiems įrenginiams, kurie gamina šilumą iš biomasės. Taigi socialistų frakcija palaiko šias nuostatas. Dėkoju. Dėkoju. Dabar ECR frakcijos vardu pasisakys ponia Višnievska. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Gerbiami ponai, gerai, kad paskutinė e, šios direktyvos apribojančios e, teršalus vidutinio dydžio kurą deginančias renginiuose forma yra e, tenkinanti. Ypatinga mano dėmesį atkreipė e, šiluminės jėgainės, labai populiarios daugelyje valstybių narių ir Lenkijoje. E, šiuose elektrinėse deginama anglis. Lenkijoje e, šios jėgainės buvo modernizuotas pastaruoju metu Tačiau jei drastiškai e, numatytume griežtesnius reikalavimus tokioms jėgainėms, tai e, lemtų, kad šios jėgainės turėtų būti uždarytos, o tai padidintų dar labiau teršalų išmetimą. Ir sveikatos e, politikų vertinimo tai būtų kontraproduktyvu. Todėl labai svarbu, kad tokio tipo jėgainės, jėgainėms būtų suteikiamas pereinamasis laikotarpis iki 2030 metų. Džiugu, kad paskutinėme kompromise yra ir mano pakeitimas, kuriame numatyta, jog teršalų ribojimas turi vykti E, esant įprastomis sąlygomis e, ir Volkswageno, pavyzdžiui, skandalas dabar Vokietijoje parodo, kaip svarbu viena vertus numatyti realius teršalų ribojimo tikslus Antra vertus, be galo svarbu numatyti ir veikiančią šių ribų laikymosi kontrolės priemonę. Ačiū. Toliau Alde frakcijos vardu, ponas Vaitame. Devintas. Ačiū pirmininkė. Alde ir kitų frakcijų šešėlinės pranešėjams reikėtų padėkoti e, labai nuoširdžiai, nes iš tiesų labai daug buvo dirbama, kad e, būtų galima pasiekti šito rezultato. Ir e, iš tiesų šiuo teisės aktu bus išbaigtas visų įrenginių reglamentavimas, e, turime e, mažinti iš metalų kiekį, nes tai blogina oro kokybę, puikiai bendradarbiavo taryba, parlamentas ir e, būtent to darbo rezultatą ir turime dabar ant stalo. Tai, tai turi būti įmanoma įgyvendinti, tai pagerins gyvenimo kokybę Europos Sąjungoje. Na, anksčiau ribinių verčių nebuvo, nes trūko teisės akto, o dabartinis teisės aktas leis tai užtikrinti kaip teisėkurinkai, turėtumėm galvoti apie tai, kaip tai praktiškai galima padaryti. Turėtumėm skatinti biomasės naudojimą ir reikia toje srityje imtis atitinkamų priemonių e, mums jau mums pavyko išvengti uh, E, vienas kitą dubliuojančių teisės aktų, būtent šioje sričiai, srityje yra ir uh, kitų aktų, kuriuos galima taikyti išskirtiniam sąlygom, tačiau įprastom sąlygom to negalima taikyti. Turime mažinti biurokratizmo, taisyklės turi būti galima įgyvendinti uh, lengvai, nesudėtingai, užtikrinant tinkamą leidimų sistemą. Valstybės narės turėtų viena iš kitos pasimokyti, kai kurios yra pažengusios labai į priekį, kitos turėtų uh, sekti jų pėdomis mus e, džiugina dėrybų rezultatai. Manau, kad tiesiame kelią inovacijom ir dirbame visoje Europoje, kad e, padidintume mūsų oro e, kokybę, pakirdami problemą iš šaknų. Dėkui. Ačiū. Guoja vardu, ponia Stefanija Torės Martinės, pusantros minutės. Džiaugiamės, nes e, turime bendrą sutarimą dėl šito pasiūlymo, manome, kad tai svarbu ir tai reikia dėkti visoje Europoje, įskaitant ir Kanarų, Azorų, Madeiros e, salas ir bet kurią kitą ES teritoriją, kadangi e, vien tai, kad salos yra toli, neturėtų būti kliūtim piliečiams tose vietose nu, turėti tokias pat teisės kaip visur kitur, turime užtikrinti, kad įmonės nesinaudotų teisinėm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 E, nekeltų pavojų žmonių sveikatai, nekeltų pavojų su mūsų aplinkai, planetai. Svarbu atsižvelgti į įmonių e, teisės, bet nemažiau svarbu e, atsižvelgti į piliečių teisės. Konkrečiai turiu galvoje Kanaro salas, kur turime labai didelį įrenginį didžiausią Europą. Komisija turi užtikrinti, kad standartai būtų taikomi praktikoje, kad tam tikrai išmetalai nebūtų išmetami į atmosferą, nes iš tiesų Volkswagen Benjamino atvejs yra gėdingas. Nuo 2009 metų buvo e, klastojimo įtarimų, nieko nebuvo daroma, kol neįvyko šitas e, skandalas. Iš tiesų, e, klimatas keičiasi ir kūro deginimas čia yra pagrindinė priežastis. Turime užtikrinti, kad mūsų gamtiniai ištekliai būtų tinkamai naudojami, turime užtikrinti, kad gamybos modeliai būtų keičiami taip, kaip reikia. Netrukus vyks viršūnių susitikimas, kop susitikimas Paryžioje ir turime užtikrinti, kad turėtumėm priemonės kovoti su klimato kaita. Dėkui. Žaliųjų frakcijos vardu ponas Bas Aikort. Pasantros minutės. Ačiū. Pirmiausia, mūsų šešėlinio pranešėjo vardu, kuris negalėjo dalyvauti posėdėje. Noriu padėkoti pranešėjo už puikų darbą. Manau, kad uh, E, puiku, kad parengėme šį dokumentą. Mes daug šiandien kalbėjome apie taršalų šaltinius. Kalbėjome ryte apie automobilius, dabar apie kurą deginančius įrenginius ir būkime sąžininkai. Labai sudėtinga parengti tinkamą teisės aktą. Visada, kai kalbame apie oro kokybę, žmonės teigia, kad svarbiausia yra tokie teisės aktai, kurie išsprendžia šaltinio problemas. Tačiau, kai tik pradedame um, skirti dėmesį būtent tai sričiai, atsiranda daug visokių bet. Ir tarybos šiandien nėra. O taryba būtent ir stengiasi skurti barjerus ir nukreipti leidžiančias nuostatas šiame teisės akte. Mes remsime šį teisės aktą, todėl kad 20 e, procentų visų teršalų e, pateks į direktyvos taikymo sritį Ir būkime budrus, turėkime omenyje, kad būtent tokiu būdu mes pakertame taršalų šaltinį ir galų gale tai bus naudinga visiems gyventojams ir tokiu būdu e, galbūt pasieksime daugiau nei anksčiau, būtume pasiekę dar daugiau, jei taryba nebūtų blokavusi. Jums, e, ponas Etrič, nori pateikti klausimą pagal milijonosios kortelės procedūrą. Prašau 30 sekundžių. Dėkoju, kad taip vėlai priimate mano klausimą. Jūs kalbėjote apie um, šaltinio panaikinimą. Tačiau šaltinis yra pramonė. Be pramonės e, nebūtų galimų finansavimo galimybių tame tarpe ir švariam orui. Turime užtikrinti, kad bet kokios priemonės būtų uh, um, palankios ir pramonėje. Turime galvoti ne tik apie taršą, tačiau ir apie tuos, kas įgyvendinčio standartų. Manau, kad tai būtų, pap, bus paprasta, todėl kad šis teisės aktas ir yra toks. Dabar milijardus mes mokame e, sveikatos priežiūros sistemai, kuri uh, gydo nuo taršos nukentėjusius žmonės. Dabar turime užtikrinti, kad mokės tie, kas yra teršėjai, o ne visa visuomenė. Manau, kad net jūsų uh, politikos pakraipa turėtų palankiai vertinti šį teisės aktą. Ačiū. Dabar Europos laisvės ir tiesioginės demokratijos frakcijos vardu, panas Padičinė. Ačiū. E, Šią direktyvą yra užlopama svarbi spraga, tačiau tas lopas negali būti padarytas iš nieko. Gyvsidabris, pavyzdžiui, nepatenka į direktyvos taikymos sritį, o komisijos pirminis pasiūlymas Europos parlamentą buvo labai suš, susilpnintas. Čia kalbu apie e, biomasės įrenginius, taip pat e, naftos grėžybos platformas, kurios e, nepateko į direktyvos taikymos rytį. Mano supratimu, e, reikėtų daugiau dėmesio skirti žaliosiams technologijoms. Aišku, dabar pasiektas rezultatas yra geriau nei nieko, tačiau manau, kad mes sumokėjome tam tikrą kainą ir e, pramonininkams. Ačiū dabar, panas Balco, vieną mintį. Köszönöm a szót. A bizottsági... Dėkoju, pirmininkė, ačiū už suteiktą žodį. Kai posėdžiavome birželio mėnesį, komisija pasakė, kad ES tarptautiniuose forumuose deklaravo, jog yra įsipareigojusi mažinti taršalų kiekį išmetamų į orą ir norime parodyti e, savo pavyzdį trečiosiam šalims. Galime didžiuoti savo pareiškimais, bet žiūrėkite, kas įvyko su Volkswagen. E, Gražus pareiškimai yra viena, o kas vyksta realybėje visai kas kita. Toliau, kaip dėl mūsų įsipareigojimų, man atrodo, mūsų prievalė yra ne tik pabandyti viską užlopyti ir pataisyti, man atrodo, būtina parengti tokią direktyvą, kuri būtų veiksminga. Ir noriu paminėti štai kokį įdomų faktą tiekos europiečių sveikatą žaloja dabar didelė oro tarša. Aš labai džiaugiuosi, kad šiame pranešime buvo pristatyti svarbus pakeitimai. Ir šių pakeitimų dėka dabar galiu pritarti pradiniam dokumentui. Pone Anešrėjer Perik. Dėkoju, pirmininkė komisarė, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad taip sunkiai dirbo rengdamas šį techninį dokumentą. Šis klausimas taip pat yra susijęs ir su politika. Čia kalbame apie emisijas, kurias išmeta vidutinio dydžio kūro deginančiai renginiai, dujas deginantis renginiai, kurie yra, pavyzdžiui, kaimo vietovėse Šios vietovės mums yra svarbios. Žinoma, padaryta pažanga. Oro kokybė pagerėjo, tačiau kartais nepavyksta mums užtikrinti tam tikrų ribų. Todėl reikia suval... nuolat valdyti ir stebėti oro kokybę, kad jis nekenktų mūsų piliečiams. Taigi turime būti lankstus ir atviri. Turime dirbti siekdami praktinių sprendimų. Todėl svarbu, kad komisija per protingą laiko tarpą turėtų nuspręsti, ar ribinės vertės reikia, turėtų būti keičiamos atsižvelgiant į naujasias technologijas. Taip pat reikia nuolat stebėti tas atsirandančias naujas technologijas. Negalime visą laiką susitaikyti su aukštesnėmis ribinėmis e, vertėmis. Jeigu ateityje atsiras veiksminga oro valymo technologija, e, reikėtų ją dėkti, žinoma, atsižvelgiant ir į kaštus. Technologijos žengia pirmin labai greitai, bet turime atsižvelgti ir jų praktiškumą, taip pat ekonominės pasiekmes ir e, darbo vietas. Jeigu pradėsime atleidinėti žmonės, e, tai irgi nebus gerai. Todėl reikia subalansuotai taikyti pro, pro, protingas priemonės. Žinoma, turime būti ambicingi, kalbant apie aplinką, bet nereikia pulti kraštutinumus kolegos aplinkos komitete pasisakė už tam tikras išlygas, ypač tose teritorijose, kur oro kokybė yra tinkama. Dėkoju dabar Žilpernio vieną minutę. Dėkoju, Pone pirmininkė, komisarė, po kelių savaičių Paryžiaus kon, kon, konferencijoje kalbėsime apie uh, e, šiltame efektą sukeliančias dujas ir jų apribojimą. Turime daryti viską, ką galime, kad sustamdytume klimato kaitą ir pagerintume mūsų kvepuojame orą. Europoje 300. Uh, e, beveik 4 tūkstančiai žmonių kasmet miršta dėl oro taršos. Taigi Europoje tiek daug pavojaus kyla piliečių sveikatai dėl nešvaraus oro ir džiaugiuosi, kad šiandien sugebėjome pasiekti e, žalingų iš metalų, pavyzdžiui, azoto oksido apribojimus. Taip pat e, labai svarbu, kad e, bus ribojamas anglės monoksido išmetimas ir tikiuosi, kad bus kaip galima greičiau įgyvendintos šios nuostatos. Aš esu atsakingas ir esu pranešėjęs dėl COP21 Paryžiaus konferencijos ir džiaugiuosi, kad parlamentas prisidėjo veiksmingai kovojant prie, su oro tarša. Dėkoju. Dabar kalbės Julie Gerling vieną minutę. You, Ačiū pirmininkė. Savo delegacijos vardu norėčiau pasveikinti šį sutarimą. Žinau, kad dėrybos buvo sunkios Šis e, sutarimas iš tiesų yra teisingas kompromisas, e, rastas tarp įvairių požiūrių ir naudodamas iš jo galimybę ypač norėčiau pasveikinti pranešėją už taip, kaip jisai e, puikiai dėrėjosi Svarbu susitarti, svarbu kuo greičiau e, tą sutarimą įgyvendinti, nes e, iš tiesų dabar ES e, sveikata ir oro kokybė yra labai svarbus klausimai. Aišku, labai lengva siekti tobulybės, tačiau kartais ta, tas siekimas pakiša koją. Reikia nustatyti sąlygas, kuris užtikrintų investicijas, naujas technologijas, atsinaujinti šaltinius. Sveikinu būtent šias galimybės. Dėkui. Dabar ponas Mirisas Torvaldsas, minamite. Ačiū. Apie euro kokybę kalbame praktiškai viską dieną, kalbame apie įvairius e, tos kokybės aspektus ir rodo, kad susirūpinimas yra ir yra tam pagrindo. Prieš išvykdamas į Strasbūrą Suomiją pamačiau na, tokį užrašą, kad švariausias oras yra Suomijos Laplandijoje. Iš tiesų tai nėra atsitiktinumas, nes gyventojų tenkis labai mažas ir aišku, švarus oras labai svarbu, bet ne viskas gyvenime. Na ir šiuo atveju turime subalansuotą kompromisą. Jis užtikrina, kad visi renginiai visose ES valstybėse vienodai stengtųsi kovoti su oro tar, taršta, e, tačiau negalima galima vieno kurpalio e, e, mauti ant visų ir Laplandija būtų vienas iš pavyzdžių ir, ir, ir komisija ir kiti turbūt žino, kad Laplandijoje labai šaltos žiemos ir e, iš tiesų jau dabar matome, kaip per sniegynus keliauja kal, kalėdų senės. Tiek šiandien. Ačiū, bet dar visgi ne kalėdos. Katarina Konečna, vieną minutę. Ačiū. Ačiū pirmininkai. Europos e, e, parlamentas e, kalba apie teršalų ribojimą iš tam tikrų įrenginių labai senai ir daugeliu požiūrių mums pavyko šį vietą pasiekti. Džiaugiuosi, kad, kad dabar numatome reglamentavimą tų įrenginių, kurių galingumas yra iki 50 MW, na, tačiau vis dėlto SO2 mažinimas gali būti žalingas kai kuriam valstybėm, nes, e, nes aišku, e, gali atsitikti taip, kad bus mažinami tie išmetalai, bet naudojama bus daugiau anglies ir bentas taršalų skaičių, skaičius, kiekis padidės. Pas mus yra labai daug e, įrenginių ir taršalų yra daug, kurie patenka taip pat ir iš kaiminių valstybių. Na, iš tiesų e, e, turime galvoti ne tik tai apie mažus ir didelius įrenginius, turime užtikrinti, kad būtų taikomos teisingos sąlygos. Pirmininkė, e, mano partija tikė oro kokybės gerbimu Europos Sąjungoje, tačiau mes esame prieš komisijos pasiūlymą e, kurti naujus Europos Sąjungos teisės aktus šioje, šioje srityje. Mes buvome prieš ekologinio projektavimo direktyvą ir prieš pramoninių išmetamųjų taršalų direktyvą, todėl kategoriškai esame e, prieš direktyvą, kuri būtų taikoma visiems vidutiniam kūro deginantiems įrenginiam. Mes esame prieš privalomą sistemą, kuri būtų taikoma tokiems renginiams, nes nemanome, kad šitokį klausimą turėtų reglamentuoti nerinkti biurokratai iš Bruselio. Mes pritarėme išimtims direktyvoje, kurios palengvintų poveikį e, tokios pernelyg e, griežtos direktyvos. Dabartinė ES sistema neužtikrina e, teisinio tikrumo investuotojams ir nedaug kas gali leisti savo investuoti tokioje aplinkoje. Pernelyg didelis reguliavimas daro žalą laisvos rinkos sistemai klausimą ir iš tiesų na, tai nepadės deindustrializuoti Europos. Europa turi būti konkurencinga, kurti darbo vietas ir didinti e, darbo našumą. Dėkui. Mariana Petir, Mariana Petir, dvi minutės. Pane povjereniče, onečišćenje zraka znatno utječe. Pane komisijos nariai Oro tarša neigiamai veikia žmogaus sveikatą ir orą, todėl 400 tūkstančių mirčių fiksuota dėl nešvaraus oro ir tai sveikatos sistemai kainavo milijonus eurų. Daug išlaidų patiria ES sveikatos priežiūros įstaigos. Iš statistikos išplaukia, kad oro kokybė ES gerėja, tačiau užteršto oro problema yra vis dar opi. Kroatija keletą dešimtmečių rengė šalies teisės aktus reglamentuojančius MVI teršalus. Deja, Kroatija patiria tarp valstybinę taršą iš Bosnijos ir Hercegovinos. Susidurėme su problemomis e, ir oro tarša ir iš kitų valstybių, todėl palankiai vertiname šią direktyvą. Ji būtina, būtina numatyti būtiniausius e, standartus ir didžiausias vertes vidutinio dydžio kūro deginantiems įrenginiams. Ačiū. Labai ačiū. Pana Sorinjo, vieną mintę. Pone pirmininkė, pone komisijos nary. Ši tema be galo svarbi pasitinkant būsimą e, klimato konferenciją. Be to, tema yra labai aktuali atsižvelgiant į uh, naujausius įvykius ir žinias, e, būtina skirti daugiau dėmesio taršalų šaltiniui, būtina skatinti žaliosios ekonomikos plėtrą. Aplinka turėtų būti vertinama ne kaip problema, o kaip galimybė. Reikia ieškoti naujų socialinių ir technologinių sprendimų ypač energetikos sektoriuje. Šiuo metu į mus susmigia pasaulio akys. Todėl mums reikalingi tokie teisės aktai, kurie supaprastina registravimo procedūras ir yra e, įprastai taikomi. Dabar Tašanovskis, vieną mintį. Jak ukazují jednotlivá měření. Pane komisijos nariai, pane pirmininkė. Kai kurios valstybės narės, ypač ES pakraščiuose, kenčia nuo iš kitų valstybių e, sklindančios taršos. Be galo svarbu išspręsti šią problemą, ypač tą, kur yra keliama vidutinio dydžio kūro deginančių įrenginių. Opet problema tampa šių įrenginių išmetami teršalai, kurių yra daug. Labai svarbu ieškoti ne tik administracinio sprendimo, tačiau ieškoti ir paskatų didinti vartotojų ir operatorių samoningumą, skatinti juos atnaujinti įrenginius, skatinti e, inovacijas, taip pat daugiau dėmesio skirti e, moksliniams tyrimams. Dėkoju. Aš džiaugiuosi šio pasiūlymu, tačiau e, Man keliam nerima tai, kad e, ši, ši direktyva nebus taikoma nutolusiems regionams. Juk, e, juk ir ten ta problema aktuali. Aš nenorėčiau matyti šios e, išlygos. Kodėl labiausiai nutolusių regionų gyventojai negalėtų mėgautis šios direktyvos teigiamų poveikių tiek aplinkai, tiek sveikatai? Aš matau, kad būtų buvę įmanoma elgtis kitaip, atsižvelgiant į tų regionų ypatingus bruožus. Tačiau šiandieną padarytas žingsnis atgal ir aš su tuo nesutinku ir raginau kolegas e, balsuoti dėl atskiro pakeitimo, kurį aš esu pateikęs. Dėkoju. O dabar kalbės ponas Bill Etheridge. Vieną minutę. Dėkoju. Štai Turime dar vieną direktyvą skirtą kovai su oro tarša. Visi norime kvepuoti švarų orą. Aš pats esu iš Anglijos, taip vadinamosios juodosios šalies regiono, kur e, buvo labai išvystyta pramonė ir ten oras net buvo juodas nuo smogo, daug mano šito regiono gyventojų mirė nuo tos oro taršos. Tai dabar nebėra problema, nes Britų vyriausybė ėmėsi priemonių orui valyti. Nemanau, kad mums, kaip jungtiniai karalystiai, reikėtų paisyti ir priimti dar daugiau taisyklių iš ES. Manau, kad susitvarkysime ir patys. Tačiau taip pat manau, kad tie, kas e, įgyvendins šią direktyvą, turi būti atsargus, kad neapkrautų dar labiau mūsų pramonės ir ekonomikos. Negalime dar labiau bausti ir kankinti savo pačių pramonės, todėl raginu būti atsargiems. Kita kalbėtoja, ponia Elžbieta Katažina Lokošievska, dvi minutės. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Ne dingsta abejonė, kad klimato ir energetikos politika tampa e, itin svarbia. E, be to, ši politika įgauna vis daugiau svarbos, e, juo labiau, kad valstybėse narėse iššūkiai nemažėja. Beveik 400 tūkstančių žmonių ES miršta pirmą laiko dėl nešvaraus oro. O patiriama žala e, skaičiuojama nuo 300 iki 900 milijardų eurų. Taigi atsakingieji turi savęs paklausti, ką mes nuveikėme ar ką padarėme pramoniai, kad pramonė dabar sukčiauja, kad bando išvengti tam tikro taršalų apribojimo, kaip pavyzdžiui Volkswageno atveju. Aš džiaugiuosi, kad šios direktyvos atveju yra pasirinktas veiko proto principas. Noriu pasveikinti pranešėją Andžėjų Gžibovskį, e, Gžibą atsiprašau už tai, kad e, jis puikiai atsižvelgia į visų suinteresuotojų pusių poreikius. Manau, kad labai svarbu įgyvendinant šias nuostatas vadovauti sveiku protu. Manau, jog šis kompromisas taikomas vidutinio dydžio kūro denginantiems įrenginiams, apribojantis sieros dioksido, azoto oksidų ir dulkių šaltinius prisidės prie geresnės gyvenimo kokybės, oro kokybės, o to pačiu nesukurs per didelės e, finansinės naštos MVI veikiančiams šioje sektorėje, kas galėtų iššaukti energetikos kainų didėjimą namų ūkiams. Labai ačiū. Dabar ponia Kari Kadenbach vieną minutę. Gerbiamas komisijos nariai, pane pirmininkė, džiugu, e, kad šiandien vyksta tokia diskusija, kurią europietės ir europiečiai gali suprasti mus. Mes kalbame apie tikslus, kurių siekiame. Kalbant apie šią procedūrą, kalbame apie priemonę, kuri užtikrins kad 400 tūkstančių žmonių per metus ES nemirs uh, nuo e, kvėpavimo takų lygų ar vėžio, kuriuos sukelia nešvarus oras. O e, patiriama žala yra skaičiuojama nuo 300 tūkstančių eurų iki 9 milijardų eurų. Taip pat labai svarbu žmonėms pasakyti, kodėl žengėme šį žingsnį. Mes nenorime įsprausti į kampą įmonių, nenorime, kad mūsų priemonės būtų tokios, kurios neatsižvelgia į tikslus. Mes manome, jog Turime atstovauti sveikus ES piliečių poreikius, tačiau aš manau, kad ir pramonėje šis kompromisas bus naudingas, jam turėtume visi pritarti. Ačiū, dabar ponas Jetskevičius vieną minutę. Dėkoju, ponia pirmininkė. E, pono Gžibo pranešimas labai svarbus. Jis Juo reglamentuojama vidutinio dydžio kūrą deginantys įrenginiai ir taip užlopama buvusi teisinė e, spraga. E, teisės aktas prisideda prie švaresnės oro kokybės, tačiau prisiminkime ir tai, kad panašus apribojimai mažino ES konkurencingumą. ES pati numato savo tam tikrus apribojimus, o kiti teršėjai, tokie kaip JAV ar Kinija, yra kurti panašioms normoms ar siekiams. Manau, kad turėtume daugiau dėmesio skirti konkurencingumui ES didinti, todėl kad panašus apribojimai gali lemti, jog tūkstančiai darbo vietų bus prarasta. Be to, šios priemonės gali taip ir likti neveiksmingomis, tačiau brangiomis priemonėmis. Ačiū. Dėkoju, turiu kalbės Linboilen. Dėkoju, pirmininkė. Nors ir nepritariu e, kai kurioms šio pranešimo išlygoms, aš džiaugiuosi šiuo dokumentu, kuris leis reglamentuoti vidutinio dydžio kūro deginančių įrenginių e, emisijas. E, Labai svarbu, kad užpildyta ši spraga. Oro tarša yra didžioji žudikė Europoje. Ir Europoje 1300 e, nesavalaikių mirčių kasmet įvyksta dėl oro taršos, o sveikatos priežiūrai tai kainuoja 3 milijardus eurų. Ir tai žalinga nacionaliniams biudžetams, aplinkai žmonių sveikatai. Reikia rimtai pažiūrėti į šią problemą. Negalima ir toliau savo pasišvilpaujant vaikščioti ir vis nustuminėti šios problemos sprendimą į ateitį. E, jeigu norime rimtai e, kovoti su oro tarša, reikia imtis veiksmų jau dabar. Dėkoju. Dabar dvi minutės kalbės ponas Šogor. Nepaisant didelės pažangos padarytos kovojant su oro teršalais, pavyzdžiui, sieros oksidų ir įvairiais kitais oksidais, mūsų oro kokybė dar vis netitinka nusistatytų normų tiek mūsų, tiek jungtinių tautų sveikatos organizacijos. Ir tai žalingai veikia mūsų sveikatą, kenkia mūsų gyvenimo kokybei ir aplinkai. Tai taip pat yra nenaudinga ir finansiškai Oro tarša kasmet ES atsieina milijardus eurų ir todėl džiaugiuosi, kad priėmę šį teisės aktą užpildysime spragą e, atsiradusią prie mūsų eko dizaino direktyvą ir pramonės reglamentavimo direktyvą. Ir Atsižvelginti tai, kad 75 procentai tų vidutinių įrenginių yra valdoma MVI, labai svarbu būti atsargiems, kad pernelyg neapkrautume šių įmonių. Ir todėl manau, kad reikėtų laipsniškai įvesti šias taisyklės, atsižvelgiant į įrenginių dydį. Man atrodo, tai būtų geriausias subalansuotas sprendimas. Ir galiausiai Taip pat džiaugiuosi už tai, kad buvo numatytos lankščios, la, lankstus laiko terminai dėl biomasę deginančių įrenginių, taip pat e, centrinio šildymo įrenginių. Dėkoju. Toliau kalbės ponia Kumpula Natri. Ačiū. Šiandien nors ir vėlų kalbame labai svarbę temą oro kokybę reikia gerinti kaip galima greičiau, todėl kad jau dešimtmetį mus skankina prasta oro kokybė ir nusinešusi tūkstančius žmonių gyvybių. Miestuose žmonės net nejaučia, kokį orą jie įkvepia. Šis teisės aktas yra puikus kompromisas, rodantis, jog galima susitarti. Kai kuriuose ES teritorijose oro kokybė yra prastesnė nei kitur. Labai gaila, kad mums nepavyko numatyti um, privalomų įsipareigojimų, tačiau šis kompromisas tenkina. Uh, tas sritis, kur naudojamos naujoviškos medžiagos. Noriu padėkoti darybiniai komandai, kad buvo atsižvelgta į mūsų reikalavimus. Džiugu, kad buvo pripažinta, jog mums reikalingi ir rezervo įrenginiai bei skatinimo priemonės. Dėkoju paskutinis kalbėtojus prieš procedūrą prašau žodžio yra e, ponas Zofoli. Dėkoju pirmininkė, norėčiau paremti šį dokumentą, jis yra labai aktualus. Visų pirma, svarbu paminėti, kad čia užpildoma spraga, nes vidutiniai įrenginiai anksčiau nebuvo reglamentuoti Europos lygių. Nors šie įrenginiai sudaro 80 procentų visų naudojamų kūro deginančių įrenginių, jie naudojami įvairiais tikslais ir e, jie išmeta vieną trečdalį įvairiausių teršalų ir dalelių. Oro tarša e, kenkia mūsų piliečių sveikatai ir sukelia didelę finansinę naštą ir sveikatos priežos sistemai. Dėkuoju pranešėjui ir šešėliniam pranešėjui ir Italijos ministrui Italijos pirmininkavimo metu. Manau, kad visų susijusių šalių nuo širdaus darbo dėka mums pavyko pasiekti puikių rezultatų. Ir tikėkime, kad dabar galėsime prisidėti mažinant taršą, tuo pat metu neužkraunant penelik dėlės naštos mūsų įmonėms. Dėkoju, o dabar atėjo laikas procedūrai prašau žodžio ir Likardo Santo kalbės vieną minutę. E Ačiū, ponia pirmininkė. E, šis pasiūlymas parengtas laiku. Svarbu ieškoti sinergijos tarp oro švaros ir kovos prieš klimato kaitą. E, tai bus naudinga ir žmonių sveikatai. Įgyvendinus komisijos pasiūlymą, bus pasiekta pažangos. Svarbu, kad į šį pasiūlymą įtraukti logistiniai ir techniniai aspektai, kurie yra labai svarbus, taip pat atsižvelgta į atokiausius regionus. Manau, kad tai yra puikus pavyzdys, kaip įgyvendinama aplinkosaugos politika siekiant išsaugoti gamtos palikimą. Kolegos, naudodamis progą norėčiau Jūs informuoti apie didžiulę problemą ištikusią mano šalį Graikiją per pastarąsias dvi žiemas, ypač Atenuose ir Salonikose įsivyravo didžiulis e, smogas, taip atsitiko dėl to memorandumo, nes buvo padinti mokesčiai e, mazutui e, ir elektrai. Tūkstančiai mano bendrapiliečių ieškojo būdą, kaip apsišildyti ir naudojasi priemonėm iš praeitų amžių, naudojo medžiagas, kurios netinkamos yra naudojo, tai didinamas buvo e, aplinkos toksiškumas ir ne, buvo e, kreiptasi į vyriausybę e, nustatyti nulinę PVM tarifą mazutui ir elektrai, antraip dar

Labai ačiū. Dabar komisijos narių žodis. Much, uh, ačiū pirmininkė. Gerbėmiai, kai kurie kalbėjo apie tai, kad vidutinių įrenginių direktyva gerins mūsų piliečio sveikatą ir direktyvos patvirtininkas leis, leis uh, užtikrinti oro kokybės uh, politikos įgyvenimą, kad tuo pasieks visi, visi minėjo biomasės uh, naudojimą ir kad nesiemus priemonių blogėja oro kokybė ir šita direktyva iš tiesų padės naudoti biomasės biomasę kaip e, kūro, tai suteiks priemonės atnaujinti e, biomasės įrenginius. Kai kurie jūsų e, minėjo priemonę susijusią su to, kaip ši konkreti direktyva bus taikoma vidutiniams įrenginiams, buvo prašoma pa paaiškinimo ir iš tiesų siekiama yra sumažinti naštą MVI, tai vienas iš pagrindinių tikslų ir pasiūlymas buvo rengiamas atsižvelgiant. Tai būtent šį tikslą iš metalų ribos numato geriausią ekonominio naudingumo koficijantą, kad būtų galima padėti e, e, MVI, yra numatytos e, išimtės dėl to, kiek valandų galėtų dirbti renginiai ir mažiems renginiams ribos yra atitinkamos numatytos ir aš norėčiau pasakyti, kad nepamirštami nutolę regionai teisės aktuose yra e, pasiūlymų, kurie taikomi nutolusiam regionam, tačiau valstybės narės turi imtis atitinkamų e, veiksmų, kad būtų galima tose regionuose spręsti oro kokybės e, situacijas, išvelgiant į jų konkrečias aplinkybės. Visų negalima taikyti tų pačių kriterijų. Vien, lygiai taip pat salose, kaip ir kontinentinėje dalyje ir tikiuosi sutiksite, kad toks požiūris pagristas, bet kokią atveju norėčiau padėkoti visiems prisidėjusiam prie šių diskusijų. Ir e, e, taip pat e, savo kolegos Velos vardu norėčiau padėkoti pranešėjai, šešėliniam pranešėjim visiems, kurie dalyvavo diskutuojant dėl šio teisės akto, dėl kurio praktiškai um, buvo visuotinai susitarta. Dėkui. Dėkoju. Paskutinis žodis pranešėjui, ponai Andžiai Gšaip. Dėkoju, ponė pirmininkė, noriu padėkoti ponai komisijos nariui. Ypač uh, už tai, kad pabrėžiame, jog šis rezultatas yra visos darybinės grupės uh, darbo išdava. Svarbu siekti tokių tikslų, kurie keistų mūsų aplinką, taip pat mažintų sergančiųjų skaičių dėl oro taršos. Be to, šis kompromisas be galo svarbus bus ir ekonominiams operatoriams, MVI ir be to, kai kurioms valstybėms narėms susidarančioms su didesnėmis ar mažesnėmis problemomis vidutinio dydžio kūro deginančios įrenginiuose. Dėrybų procese, trišalėse dėrybose buvo pabrėžta, kad valstybės narės gali numatyti griežtesnius standartus ir reikalavimus nei numatyta direktyvoje, atsižvelgdamos į esamas naujausias technologijas. Taigi, nėra taip, kad valstybės narės negalės formuoti ar keisti savo politikos. Manau, kad tai be galo svarbu. E, ypač tais atvejais, kai būtina tam tikra intervencija, kai oro taršos lygis yra labai aukštas. Labai svarbios yra ir išimtys. Mes svarstėme kai kuriuos klausimus, pavyzdžiui, tose srityse, Kai susidurėme su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, kai naudojama biomasė, biomasė užtikrina, kad dulkių bus daugiau ir mes varstėme, e, koks bus poveikis ekonomikai ir aplinkai, jei reikalausime e, naujų filtravimo priemonių. Šiuo atveju yra daug naudingiau galbūt naudotis esamomis technologijomis, o dėgiant naujas jau pritaikyti jas prie naujų reikalavimų. Panas ir ponai, noriu padėkoti visiems už puikų bendradarbiavimą, už puikų rezultatą. Būtent už šį direktyvos projektą, dėkoju visiems prisidėjusiems. Ačiū. Dėkoju, ponia pranešėjų, diskusijų šiuo klausimu.